Okay. Yeah. Okay. So, good morning to you all and... Uh... Labas rytas. Sveiki, šiandien susirinkę į posėdį. Šiandien kalbėsime apie nuomonės projektą dėl ES civilinės saugos mechanizmo. Komisija nori patvirtinti šį mechanizmą per kitą daugiametę finansinę programą po to, kai pernai buvo peržiūrėta iš esmės ši sistema. E, reikia sukurti civilinės saugos pajėgumus ES, kad būtų galima reaguoti į stikinės nelaimės ir panašiai. Mūsų komitetui šis nuomonė svarbu, nes civilinės saugos mechanizmas gali būti panaudojamas kylant krizėms už ES ribų. Čia pagrindinis komitetas yra Envi komitetas, o pranešėjas yra Nikas, Nik, Lukas Mandal ne, mūsų komitete. Ačiū pirminkė, ačiū Tomai. Tai mano pirmas ir dėja paskutinis pranešimas, nes išdėvė išeisiu dėl to, kad pasikeitė Austrijos delegacijos sudėtis bet aš pasirengęs e, užbaigti darbą su šiuo dokumentu. Per praėjusią kadenciją civilinės saugos mechanizmų su Europos e, civilinės saugos mechanizmų dirbo jau praėjusią kadenciją. Čia reikia pabrėžti svarbus, tris svarbius aspektus susijusius su e, civilinės saugos mechanizmų per kitą finansinį laikotarpį. Nuomonėje pabrėžima, kad reikėjo stiprinti pa, sti, mechanizmo pajėgumus susijusius su klimato kaitos e, stiklinės nelaimėmis, tai yra ypač miškų gaisrais. Čia siūlomas dvi naujos konstatuojamosios dalis. Vienas A pabrėžia, kad klimato kaitos iššūkiai kelia daug iššūkių mažiausiai išsivyščiamsiams saloms, saloms ir e, mažoms saloms. Nes jos patiria E, potvinių, sausrų, miško gaisrų pavojus ir nauja konstatuojamoji dalis pabrėžia, kad su klimato susijusios tikinės nelaimės reikalauja stiprinti ES tikinės e, civilinės saugos mechanizmą už ES ribų jo panaudojimą. Ir mes norime pabrėžti, kad jis svarbus, aišku, ir ES viduje, bet jis yra prasmingas ir panaudojant jį už ES ribų. Ir tai galbūt e, čia dėvė svarbus įnašas būtų šią prasme. Antra, reikėjo didinti e, ES e, paramą, panaudojant civilinės saugos mechanizmą, saugos mechanizmą panaudojant jį už ES ribų pagal tarybos poziciją ir Envi komiteto nuomonės projektą iki 75 procentų visų uh, pajėgumų panaudojimų ir lėšų būtų skiriama Europos Sąjungos, iš Europos Sąjungos. Tai yra paskutinis pasiūlymas, e, kai e, pagal susidėrėtą poziciją NV komitete. Taigi mes siūlytume, mūsų komitetas siūlytų, kad tiek pat lėšų būtų skiriama ir panaudojant mechanizmą už Europos Sąjungos ribų. Tai yra svarbiausia nuomonės, svarbiausias nuomonės aspektas, jeigu tai būtų patvirtinta. Tai leistų panaudoti šį mechanizmą ir humanitarinių krizių metu. Nuomonės projekte siūloma komisijos pasiūlymą pakeisti žodžius sąjungoje ar sąjungos viduje ar dalyvaujančioje valstybėje nere žodžiais ES viduje ir išorėje. Trečioje 23 straipsnio dalis būtų išbraukta, kad nebūtų netikitikimų, jeigu būtų atrintas ketvirtas pakeitimas dėl finansinės paragos, paramos e, panaudoja mechanizmą, jeigu sėkmės nelaimės vyksta už sąjungos ribų. Be to 16 dalyje E, siūlomas pakeitimas, kad būtų dirbama su kitomis organizacijomis, e, kurios dirba civilinės saugos operacijų metu už ES ribų. Nes uh, kartais, aišku, žmonėms kyla pavojus, kovojant, pavyzdžiui, su e, gaisrais, todėl reikėtų konsultuoti su humanitarinės pagalbos teikėjais. Pakeitimų terminas yra šiandien 5 val. o balsuojama turbūt būtų vasario 18 dieną. Ačiū, dabar galima nariams leisti pasakyti. Iš socialistų šešėlių pranešėjų yra, dabar renijų. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponui Mandel už šį darbą. Labai gaila, kad jis išeina, bet aš suprantu, kaip jis jaučiasi. Esminis ne, pateisinimas šiems pakeitimas, kad mechanizmas būtų lankstesnis, yra geras ir, ir aš pritariu pono Mandel pakeitimams. Bet viena problema man atrodo, nėra sprendžiama ir gana rimta. Tai yra tokio pobūdžio humanitarnė parama už ES ribų atitiktų EBPO DAC e, oficialią vystamąją pagalbą, jos kriterijus ir prisidėtų prie 0,7 procentų tikslo siekimo ES, teikiant vystamą pagalbą. Bet tokio sulieto, susijungto biudžeto idėja man nėra aiški. Ar, ar iš tikrųjų būtų galima e, tai skaityti visamąją pagalbą ir nežinau, ar tai pernai pabrėžtų mūsų e, e, tą visamosios pagalbos dydį ar sumažintų. E, Mes svarstame, kokį pakeitimą galėtume pateikti šiandien. Galbūt komisija galėtų paprašyti spręsti šią problemą, pateikti pasiūlymų, kaip patikslinti šį aspektą. Galbūt galėtume kitus paprašyti patikslinti šį aspektą. Toliau kitos frakcijos, žalieji, Alors, en, en ce qui concerne euh, l'aide humanitaire. Dėl humanitarnės e, pagalbos šalims už ES ribų, tai yra prašymas, kurį gauname iš nevyriausybinių organizacijų. E, jos prašo, kad ES kontaktuotų su jumis, ypač kai reaguoja į konfliktus už ES ribų. mes pritarėme šiam pakeitimui. Uh, thank you. Uh... Ačiū. Toliau ID frakcija. Nieko nėra. EKR taip pat. Guve. Nieko nėra. Ar dar kas nors nori kalbėti apie tai? Komisija, prašau tada. La, ačiū, labas rytas. Dėkojame pranešėjui ponui Mandl už e, nuomonės pristatymą ir nuomonės projektą. Apskritai mes pozityviai jį vertiname keletas dalykų, kuriuos norėčiau pabrėžti. Nors pakeitimas atrodo gana techniškas, bet eko direktoratui at, tai svarbu, kai tai, ką tai reiškia kritinių operacijų atvejais ir problema e, padengti visų operacijų kaštus, kai e, siunčiamos pajėgos į kitas šalis. Mes kalbėjome apie tai jau praėjusį kartą, kad reikia e, kalbėti apie vidaus ir išorės operacijas. Mes kalbėjome apie Mozambiko pavyzdį ir tuomet tai parodė, kad mums reikia bendro sutarimo uh, su valstybės narėmis. Tai yra svarbu, nes e, tai daug lemia visų išlaidų prasme. Na ir noriu padėkoti komiteto nariams. Iš tikrųjų, mechanizmas turi dvigubus įgaliojimus ES, kaiminystėje kaiminystės šalių atveju ir likusio pasaulio atveju, kaip mes žinome iš Albanijos pavyzdžių. Tai viena geriausių priemonių, ar mes naudotume humanitarinę pagalbą ar civilinių pajėgų komandas ir jas turėtume derinti, kaip to reikalauto situacija. Nuo 2001 metų, kai skurtas mechanizmas, daugiau kaip 400 kartų buvo mechanizmas daugiau 400 kartų buvo panaudotas mechanizmas. 66 procentai to panaudojimo buvo už Europos Sąjungos ribų. Taigi iš tikrųjų tai yra svarbu, tai yra aišku solidarumo, aiški solidarumo apraiška už mūsų e, teritorijos ribų. Mūsų direktoratas daug dirba su valstybėmis narėmis, ypač kurios, su tomis, kurios skiria civilinės saugos e, institucijas ir klasikin, labiau klasikinės pagalbos teikimą per humanitarnės krizės, tam, kad užtikrintume, kad e, personalas būtų saugus, kai jie siunčiami į kitas šalis. Turime patirties e, tokiais atvejais, kai tos pačios komandos siunčiamos į tokias vietas, kaip pavyzdžiui, Kongo Demokratinė Respublika e, reiškia kitokius skirtingus iššūkius, taigi mes tai suprantame. Bet svarbu yra ir priešingai tokios paramos poveikis, ilgalaikis poveikis e, yra svarbus. Grįžtant prie Mozambiko paramos tikimės per humanitarinius partnerius ir per Europos med... gydytojų komandas yra svarbus. Ir Taigi ačiū, kad e, iškėlėte šios klausimus. Norėčiau trumpai grįžti prie e BPO visamosios pagalbos teikimo. Apie ką ponas Havitas uždavė klausimą. Čia sudėtingas klausimas. Aš paprašysiu ekspertų panalizuoti šį klausimą, bet aš manau, kad skirtumas būtų toks. Jūs teisingai sakote, kad pagal kitą daugiametę finansinę programą e, išplėstinis civilinės saugos mechanizmo biudžetas priklauso penktajam skirsniui. Manau, kad e, pateikti tai kaip oficialios visamosios pagalbos teikimo pris, teikimui priskirti, tai būtų gana sudėtinga. Viskas priklauso na, nuo to, kur vykdomos operacijos, o investicijos į pajėgumų stiprinimą, tai jos turbūt nebūtų priskirtinos e, vystomosios pagalbos kategorijai. Tikiuosi, pirmininkė, atsakiau į užduotus klausimus. ateičiai norėčiau pasakyti vieną dalyką, nors mes daug prisidėjome prie e, kovos su miškų gaisrais, panaudojant e, oro, iš oro e, panaudojame mechanizmus. Jau mes taip pat su valstybės narėmis esame sutarę dėl medicininės pagalbos stiprinimo E, skaitant ir užkrečiamas lygas. E, ir reikia to pasirengimą, pasirengimą stiprinti ne tik pandemijų atvejais, bet ir tam, kad apsaugotume ES nuo tokių lygų e, patekimo į jos teritoriją. Ačiū dar kartą komisijai dabar Martin Howard. Papildomas dar klausimas, ačiū Jums už e, atsakymą konkretų dėl vystamosios pagalbos. Galbūt galima būtų įtraukti tai mūsų pakeitimus į JATE standartų paminėjimą į šį, e, šią nuomonę, kad būtų aiškiau, kokia išlaidų dalis būtų pripažįstama e, Aš iš savo pusės taip pat norėčiau padėkoti už paaiškinimus ir norėčiau užduoti klausimą dėl praktinio įgyvendinimo. Mes visi žinome, kad E, ta riba tarp humanitarnės pagalbos ir e, vystimosi pagalbos yra tokia labai e, neaiški, jinai ir turi būti tokia neaiški. Dabar komisija pristatė humanitarnės pagalbos biudžetą, jis yra toks pats kaip prie, prieš dviejus metus. Ir kai mes kalbame apie finansavimą, kaip atitinkami generaliniai direktoratai E, elgesi tarpusavėje, ar jie yra pakankamai lankstus, ar vis tik kyla problemų skiriant lėšas. Thank you. I think I give uh, the floor. Uh, uh, Ačiū dabar. Vėl žodis komisijai, prašom. Ačiū šį klausimą. Neapsimesiu, kad esu ekspertė, kalbant apie visas finansinės detalės. Tačiau bendrai galiu pabandyti atsakyti. Čia nėra klausimas susijęs su generaliniais direktoratais, o atitinkamomis biudžeto eilutėmis. Ir vienas pakeitimas, kurį jau įtraukėme į teisės aktus, į sprendimą 1313 praėjusiais metais, tai yra būtina teisinė nuostata, kuri leistų tiek civilinės saugos veiksmams ir humanitariniams veiksmams būti suderintiems. Čia reikia padaryti nuorodą į atitinkamą finansinį reglamentą. Kol kas tokie dalykai dar nebuvo panaudoti, bet jie rūpi valstybės narėms. Pavyzdžiui, Švedija yra patvirtinusi, kad e, humanitarinė pagalba gali būti tokio dvigubo pobūdžio. Po Čia yra tam tikras biurokratinis elementas, bet galimybė yra derinti šias dvi priemonės. Ir e, padėlės nelaimės, jeigu prasideda gelbėjimo operacijos, tai žinoma, tuomet naudojamos e, kaimynystės priemonės ir e, vystimosi priemonės ir taip toliau. Bet turėdami savo visas žinias, mes žinome, kad reikia investuoti į prevenciją ir, pavyzdžiui, vyks būsimoje e, donorų konferencijoje Albanijai. Užtikrinsime, kad ta parama kitą kartą būtų stipresnė. Ačiū. Žodis dabar pranešėjai užbaigti šią diskusiją. Inputs, I, uh, Dėkoju už visus pasisakymus Aš laukiu to Renew frakcijos pakeitimo ir galėsiu tada pasigilinti į tą klausimą, nes man tai visiškai naujas klausimas. Aš tikiuosi, kad mes tada galėsime dar aptarti jį su komisija laiku, nes vasarį turėsime balsuoti. Dėkoju. Pakeitimų pateikimo te, e, terminas yra šiandien 5 valandą. Ir E, mes e, kalbėsime apie tai vasario 18 kitame mūsų po, posėdėje. Toliau 14 darbo atvarkės punktas dabartinės problemos vystomojo bendradarbiavimo srityje. Norėčiau pasveikinti Tane Koks, kuri yra Concord e, direktorė, tai yra Europos federacija vystomojo bendradarbiavimo srityje mes galėsime su ja pasikeisti nuomonėmis dėl bendradarbiavimo ir dėl, vystomojo, e, ir dėl problemų vystomojo bendradarbiavimo srityje. Taip pat e, svarbus dalykas yra pasikeitimas nuomonėmis su pilietinės visuomenės atstovais, kad galėtume e, gauti pirmosius signalus dėl savo iniciatyvų, dėl politikos. Taip pat mes pripažįstame svarbų vaidmenį kurį vaidina laisva pilietinė visuomenė bet kurioje e, visuomenėje. Taip pat tai yra labai svarbu siekiant tvarių vystimosi tikslų, mes skatiname bet kokį dialogą. Dabar pradėjus darbą, darbui naujam parlamentui ir naujai komisijai yra puikus metas pažiūrėti, kokia yra situacija, ko mes tikimės iš vystomojo bendradarbiavimo ateityje Yra likę dar daug neišspręstų klausimų. 2020 e, metais turėtų būti patvirtintas naujas biudžetas vystimosi bendradarbiavimui, taip pat naujas kotonų susitarimas ir naujoji Afrikos strategija. Deve komite. komitetas <laughs> nusprendė, kad tarp savo politinių prioritetų turėtų finansuoti um, be klimato kaitos, kovos su klimato kaitos veiksmų, taip pat švietimo iniciatyvas, pilietinės, stiprinti pilietinę visuomenę ir taip toliau. Taip pat norėčiau dabar suteikti žodį jums, ponė Koks, ir laukiu mūsų diskusijos. Much, Mr. Chair. Mr. Chair... Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, labai džiaugiuosi, kad pakvietėte Concord pakalbėti apie tai, su kokiomis problemomis ir iššūkiais mes susidurėme e, vystomojo bendradarbiavimo srityje. Skiriate man 12 minučių, bet yra labai daug dalykų, kuriuos per, tai, per, tas, per tą laiką norėčiau pasakyti. Esminė žinia, kurią norėčiau jum pasakyti, tai yra, kad Europos sąjunga, sąjungos gerovė priklauso nuo to, kaip jie užtikrins gerovę ir taiką ir tvarumą visame pasaulyje. Taigi, ką ES daro, kad niekas neliktų nuskriaustas? Jeigu mes pažiūrėsime į tam tikras tendencijas bendradarbiavimo politikoje, vystom, vystomojo bendradarbiavimo politikoje, mes e, tuomet turėtume suvokti, kad mes turėtume e, susimastyti, e, nes keičiasi e, visų, pasaulyje vyksta daug įvykių, viskas greitai keičiasi ir dėl to taip pat turime permastyti ir savo politiką. Norime susijęti atitinkamus klausimus su atitinkamomis šalimis, ypač globaliame kontekste bet pastaruoju metu e, mes susidurėme su labai daug grėsmių, e, saugi, e, grėsmių saugimų, saugumui mūsų gyve, gyvenimui, apskritai ekonomikai ir taip toliau. Todėl yra reikalinga ES strategija dėl užsienio e, saugumo strategijos. Taip pat reikia nepamiršti ir, ir e, hybridinių e, karų ar hybridinių išpolių. E, reikia taip pat būti ir tam pasiruoš, pasiruošusiems. Taip pat turėtume e, būti solidarus su kitomis šalimis. Mes turime e, kurti taikaus pasaulio viziją, bet taip pat turime būti pasirengę ir prisidėti prie tokio pasaulio kūrimo. Ir vis vystomojo bendradarbiavimo politika turėtų padėti e, kovoti su tokiomis grės, grėsmėmis. Pavyzdžiui, E, kalbant apie e, vysto, vystomąją pagalbą, ji taip pat turėtų skirti dėmesį ir sienų apsaugai, todėl kad e, yra, tai yra labai svarbus aspektas. Ir todėl tokios organizacijos kaip Concord turėtų taip pat skirti tam dėmesį, kaip ir jūs, Europos parlamentas, jūs turėtumėte atitinkamų ieškoti sprendimų politikoje. Turite nepamiršti, kad pagrindiniai vystomojo bendradarbiavimo tikslai yra nustatyti e, sutartyje ir esminis tikslas yra skurdo mažinimas. Ir taip pat ES turi suvokti, kad ir kitos, užtikrinti, kad ir kitos politikos, kaip ir, e, migra, kaip, pavyzdžiui, migracijos politika ir kitos politikos e, neturėtų e, kažkaip sumenkinti tų vystomojo bendradarbiajimo tikslų ar, ar tvaraus vystimosi tikslų, jas turėtų remti juos mes turime siekti tvaraus vystimosi ir siekti jo visur, visame pasaulyje. E, kad būtų pasiekta politikos nuoseklumo e, šioje srityje, mums Concord, organizacijai Concord yra labai svarbu. Ir aš turiu čia atitinkamą dokumentą, jeigu norite, galiu duoti jums jo kopiją. Ir E, vystomojo bendradarbiavimo tikslai atsispindi ir ES strategijoje iki 2030 metų. Bet dabar mes turime tą strategiją e, bandyti įgyvendinti ir aš tikiuosi, kad jūs šiame komitete taip pat tai, ta, prie to prisidėsite. Svarbiausias tikslas yra užtikrinti taiką pasaulyje ir klėstėjimą e, bei saugumą. E, todėl yra labai svarbu kalbėti apie tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje e, ir galbūt būtų teisinga atsisakyti tokio donorų ir pagalbos gavėjų santykių, kad nebūtų kūriamos tarsi tokios naujos kolonijos. E, pastarojo meto įvykiai mane e, truputį neramina, nes ta, ta partnerystė e, tampa tokia kitokia, nes pavyzdžiui yra partnerystės kovai su migracija, bet bet Afrikos ir ES ryšiai E, taip pat tampa simboliniai e, mūsų partneriams Afrikoje. Ir ankstesnis komisijos pirmininkas kalbėjo apie tai, kad reikia kurti sąžiningą partnerystę su Afrika. Bet dabar, ką sako komisarė Urpilainen, ta partnerystė e, tarsi turėtų būti siejama su naujų investicijų galimybėmis. Afrika, į Afriką e, turėtų būti žiūrima kaip į e, šalį, kurioje yra daug galimybių. Afrika pastaruoju metu matoma tik tai kaip e, naujų verslų kūrimo gali, galimybių kontinentas. Tačiau mes turėtume e, sekti įvykius, kas ten vyksta ir mes turėtume atkreipti komisijos ir valstybių narių e, dėmesį į tai, kad Afrikoje yra daug nestabilių e, valstybių, daug vyksta įvairių konfliktų, yra ekstremalus skurdas ir yra labai. M, mm, Dar yra daug ką nuveikti, kol e, Afrikoje kiekvienas žmogus pasieks mūsų pragyvenimo lygį. E, Ir iš tiesų tos partnerystės su Afrika, jų centre turėtų būti žmogaus teisės ir žmonių gerovė. Tai turėtų rūpėti mums labiau negu investicijų galimybės. Todėl aš skatinčiau ES pradėti tikrą dialogą su Afrikos valstybėmis. E, galbūt mes galėtume pasitelkti atitinkamas politinės vertybės ir kartu kovoti su klimato kaitos iššūkiais. Į šį procesą reiktų įtraukti e, pilietinę visuomenę, taip pat ir Afrikos šalių, ir tai būtų esminis dalykas e, naujoji tarptautinės partnerystės, naujasis tarp, tarptautinės partnerystės komitetas turėtų, e, turėtų į tai įsiklausyti. Ir e, pastaruoju metu kreipiamas ypatingas dėmesys į privatų sektorių ir susidaro įspūdis, kad komisija bando iškelti tą e, e, vystomą į bendradarbiavimą tarsi į išorę. E, Mes neneigiame, kad tai yra svarbu, bet mes manome, kad svarbiausia būtų investuoti į vietos verslą, remti vietos smulkų verslą ir taip pat ypač moteris. Ir taip pat reikia nepamiršti žmogaus teisų visoje, e, visose tiekimo grandinės e, srit, sritise, visose etapuose mes turime skatinti atsakingą verslo e, modelį. Ir kol kas e, nuolat kyla bejonių dėl esamų instrumentų kaip EFSD. Ir jeigu ES didelį dėmesį kreips į tai, e, kaip sukurti taiką ir tvarumą pasaulyje, tai ji turėtų galvoti taip pat apie globalią ekonomiką, kuri tarnautų žmonėms. Ir tai yra esminis klausimas. Mes turime daryti viską, kad niekas neliktų nuskriaustas e, kad visos šalis ir visi žmonės pasiektų atitinkamus e, gyvenimo uh, E, standartus. Ir mums nereikia žiūrėti toli, paimkime geltonųjų liemenių e, demon, judėjimą ar demonstracijas Prancūzijoje. E, mes matome, kad nevienoda gerovė tapo viena iš neligybės rušių. Todėl yra labai svarbu, kad mes spręstume ir šios klausimus. Ir taip pat mes turėtume aiškiai apibriežti, kas yra progresas, kas yra pažanga. Pažanga tai būtų gerovės žmonėms ir planet, e, e, planetai kūrimas, o ne e, gerovės per BVP kūrimas, nes BVP nepasako nieko. E, mūsų ekonomikos modelis yra grįstas nuolatinio augimo užtikrinimu, bet mes nematome, kokios žalos mes padarome. Todėl turėtume perorientuoti e, ekonomiką. Ir mes turėtume. E, pirmiausia, padėti tiems, kurie labiausiai atsilieka, jie turėtų būti dėmesio centre. Ir mes čia turime palengę, parengę tokį leidinį, kuris kalba apie įvairias neligybės formas, jūs jį galite gauti, kalbant apie lėšas ir gerovę bei e, kles, klestėjimo kūrimą. E, Aš nebūčiau visko pasakius, jeigu nepakalbėčiau apie dėrybas dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Mes e, džiaugiamės, kad Europos parlamentas kovoja už į žmonės ir į planetą orientuotą biudžetą. Mes palaikome jūsų poziciją trišalėse dėrybose ir e, mes tikimės, kad nebus skirtos kad e, lėšos ir toliau būtų skirtos ES pagrindiniams uždaviniams ir ypač šeštai e, kategorijai. Ir bent jau mažiausiai 10 procentų vystomosios pagalbos turėtų būti skirtos tiesiogiai žmonėms. E, ir tai turėtų atsispindėti 85 procentuose įvairių programų, už kurias jūs esate atsakingi ir taip pat reikia įvesti papildomą e, rodiklį 20 procentų tiksliniams veiksmams. E, yra 28 e, nacionalinės platformos, 28 tarptautiniai tinklai E, mūsų organizacijoje, taigi mes atstovavome tūkstančiams nevyriausybinio organizacijų pasaulyje ir kurios nuolat dirba vystomojo bendradarbiavimo srityje. Mes norėtume nuolat bendradarbiauti su jumis ir paremti jūs jūsų svarbiame darbe. Ir aš tikiuosi, kad ES prisidės prie pasaulinės taikos ir pasaulinio e, klėstėjimo kūrimo. Ir mes turime dabar kalbėti mažiausiai apie septynis e, pagalbos tikslus, mes turėtume stiprinti savo bendradarbiavimą šioje srityje ir mes esame pasirengę visomis įmanomis priemonėmis e, paremti jūs ir aš e, prašau jūsų, jūs tiesiog tik veikite, o mes jums padėsime. Ačiū. So, Taip, dėkoju. Dabar pradėsime diskusijas su nariais kas nori užduoti klausimų. Žalių vardu, Jones. Prašau. Dėkoju, ponia Kops. Dėkoju už jūsų pristatymą. Tikrai yra daug apie ką pakalbėti, tačiau noriu užduoti tris konkrečius klausimus. Susijęs su tuo, ką jūs sakėte, pirmiausia, privataus sektoriaus vaidmo, kai kalbėjote apie tai, kad vystomas bendravimas tarsi vis labiau perdodamas į privatų sektorių. Taigi norėčiau susijęti taip pat ir klausimus, klausimų, kurį kėlė mūsų pirmininkas vakar. Jeigu jūs vis tik e, vadovautumėte šiam procesui, tai ką jūs darytumėt ir ko nebedarytumėt? Jeigu jūs būtumėte atsakinga už ES vystomą bendrabiavimo biudžetą. Toliau antras klausimas. Kalbėjote apie įvairias neligybės Man čia įdomu ypač yra tiesioginės piniginės paramos mokėjimas ir kaip tai gali padėti kovoti su neligybė ir skurdu visose visuomenėse ir visame pasaulyje. Tad būtų įdomu, kaip jūs vertinate šį bendrabiavimo variantą ir ar ES turėtų labiau paremti išmokų programą. Toliau jūsų mintis apie tai, kaip matuojama pažanga, dažniausiai daroma per BVP. Ir sakote, kad tai yra netinkamas būdas, ar visiškai netinkamas, ar iš dalies netinkamas. Bet jau prieš dešimt metų buvo patikta ataskaita apie tai, kad tai nėra tinkamas rodiklis ir vis tik panašu, kad nėra daroma jokios pažangos. Nėra tarsi daugiau kalbama apie kitus būdus matuoti pažangą o vis tik tai tikrai būtų svarbus dalykas, kurio mums reikėtų. Nes vis tik e, kaip matuojame, tai lemia ir ką mes darome. Kaip Jūs manote, ką gali padaryti parlamentas ir mūsų komitetas, kad galėtume labiau skatinti keisti matavimo būdus, kad jie būtų tinkamesni? Dėkoju. Dėkoju šiuo metu niekas daugiau žodžio neprašo, taigi aš tuomet pasnosiu galimybę ir užduosiu klausimą. Dažniausiai tik nelieka laiko visiems. Dėkoju Jums už Jūsų įžanginį žodį. Jūsų žinia yra labai aiški. Ir manau, kad Jūs gerai nupasakote situaciją, taip pat uh, Matote, kad skiriasi kartais politiniai tikslai, jie būna įvairūs, mm, kalbėti apie politikos nuoseklumą bendrabiavimo srityje. Na ir taip pat ir šiuose parlamento rūmose mes daug dirbame ties klimato kaitos klausimų, naujų žaliuojų kursų, taip pat migracijos klausimas atsiranda. Reikia visą tai spręsti. Ir be abejo, galima pamatyti, jog tie skirtingi politiniai tikslai vis tik yra sudėtingi, kelia dėlių iššūkių. Ir kalbant apie paramą ir vystimasi, reikia užtikrinti, kad ši politikos rytis būtų veiksmingai plėtojama, bet reikia neišleisti iš akių ir tų kitų politinių tikslų. Taigi, ar jūs nerimaujate, kad, pažiūrėjau, kalbant apie klimato kaitą, tai mes tiek daug dėmesio skiriame klimato kaitai, kad gali tarsi iš nebe likti dėmesio skurdo mažinimui. Toliau, ar yra dar norinčių pasakyti? Prašau, Rinių vardu. Dėkoju, dėkoju už labai įdomias pastabas iš jūsų pusės. Tikrai labai daug svarbių dalykų paminėjote. Aš tik vieną norėčiau dalyką paminėti, atkreipdėmėsi. Kalbėjote apie deramą stropumą, due diligence privačiajame sektoriuje kad reikia įtraukti aplinkosaugos standartus ir žmogaus teisės į šias procedūras. Be abejo, tai svarbu. Ir taip pat džiaugiuosi, kad paminėjote, jog privatus sektorius vis tik yra būtinas elementas siekiant pasiekti tvariaus vystimosi tikslų. Ir be abejo, siekiančių tikslų reikės mobilizuoti privatų sektorių labai plačiai. Tačiau juk yra čia tam tikra problema, ar ne? Jeigu mes norime, kad e, mes nuosekliai įgyventume savo politiką, tai mes, žinoma, taip pat turėtume irgi traukti žmogaus teisės ir aplinkosaugą. Tačiau efektyvumo principai, vystimo bendravimo efektyvumo principai mus stumia tolyn nuo išlaksnių sąlygų kelimo. Na, dažniausiai, žinoma, kalbama, kad nebūtų keliama sąlygų, jog būtų uh, teikiamas preferencijos kontaktams su mūsų įmonėmis, bet vis tiek spaudimas didėja parlamentui ir kitiems, kad e, reikia vis tik tam tikrų užsieksnių sąlygų, kurios siejasi su žmogaus teisėmis ir aplinkos, ir nebūtinai tiesiogiai siejasi su to vystamo bendrame tiklais, tikslais. Taigi tuomet e, kyla klausimas, reali dilema tai yra, kaip įvertinti vystomo bendrabiavimo naudą bendraujant su partnerė šalimi, tuo pačiu reikalaujant tos partnerės šalies labai aukštų standartų žmogaus teisės srityje, aplinkoskos srityje ir bie standartų, kurių mes patys dar prieš porą metų neįgyvendinome. Dėkoju. Dėkoju toliau Rodrygės Ramos. Renew. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju. Dėkoju už įdomų pristatymą. Tikrai buvo įdomu išklausyti jūsų mintis, ypač mintis apie naują partnerysčių sampratą, apie bendrabiavimą plėtros srityje. Taip, tarsi judama tolyn nuo įprastinio modelio, kuris remiasi donorais ir naudos gavėjais. Tačiau tai taip pat veda prie kitų problemų ir prieštaravimų. nes e, kai kalbame apie dialogą, dažnai yra tokia situacija, kad mūsų dialogo partneriai tai yra institucijos. Nes e, tose šalise, kur reikia labai daug padirbėti žmogaus teisų, demokratijos, e, įtraukumo, laisvių, pilietinių teisų ir laisvių srityje, tai tose šalise, jeigu nevyks dialogo su organizacijomis, na, reikia turėti galvoje tų šalių socialinę realybę. Kaipgi kitaip bendrabiavimas galėtų vykti. ar tikrai galima vystyti, vystyti dialogą su visais veikiais, kurie veikia šalyje ir šalies parlamentu ir visomis organizacijomis, kurio šalyje dirba, kaip tai praktiškai įgyvendinti. Taip pat, kaip susijęti visas dialogo dalis, nežinau, kaip jūs vertinate tai iš savo organizacijų. Dėkoju. Dėkoju, suteiksiu žodį Tanija Koks, kad atsakytų ir sakytų baigiamasis pastabas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, įdomus klausimai, dėkoju už juos privataus sektoriaus vaidmuo. Uždavėte du aiškius klausimus, ko nebedarytume ir ko darytume daugiau. Na, aš jau šiek tiek užsiminiau apie tai per savo pristatymą. Ko mes tikrai darytume daugiau, tai reikia geriau užtikrinti, kad geriau stebėtume ES privataus sektoriaus įmonės, kurias ketina investuoti, pasinaudodamos valstybinę vystomojo bendrabiavimo paramą. Keltume sąlygas taip pat toms įmonėms e, dėl žmogaus teisų ir aplinkosaugos standartų. Taip pat daug, daug daugiau investuotume į vietinį privatų sektorių nes mikroįmonės, mažos ir vidutinės įmonės, ypač tos, kurios veikia vietoje, iš tikrųjų tikrai sukuria daug daugiau darbo vietų ir atneša daug daugiau pajamų vietos gyventojams. Taip pat jų verslo praktikos būna tvaresnės. Taigi mes turėtume kiek įmanoma daugiau paremti. Taigi tikrai daug daugiau to darytume. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų investuojama panašiai į, pakankamai į moteris ir taip pat į smulkiausius ūkininkus. Taip galima užtikrinti, kad šeimos gautų pakankamai lėšų ir tuomet šeimos galėtų finansuoti savo vaikų slavinimą, sveikatos apsaugą. Ko nebedarytume su privačiuoju sektoriumi. Na, galbūt galėčiau apsukti šį klausimą ir sėti su to, ką norėtume daryti daugiau. Taigi reikia daug daugiau skaidrumo ir atskaitomybės dėl lėšų, kurios duodamas pačiam sektoriui. viena vertus reikia susijęti tai su rizika, kurią prisima privas sektorius. Taigi jie kartais gali, jiems gali reikėti garantijų. Bet bet kuriu atveju, kad ir kokią formą tos lėšos skiriamos, vis tik e, reikia užtikrinti, kad e, tai dėrėtų su žmogaus teisėmis ir tvaria plėtra. Taip pat reikia užtikrinti, kad įmonės, kai jos veikia šalise partnerėse, viešai teiktų informaciją apie kiekvieną šalį atskirai. Ir kad tikrai sumokėtų mokesčius savo veiklos šalyje, o ne nukreiptų tų finansinių srautų į mokesnės priebėgas ar kitus, kitai, kitas šalis. Toliau dėl neligybės ir pinigų pervedimų. Na, čia yra daug vertės. Pilietinė visuomenė mano, kad pinigų pervedimai yra vertingas metodas. Įvairiai tai buvo vertinta. Vienu metu tai buvo vertama kaip geras būdas, kitų metų tapo kontroversiškas būdas, dabar vėl ir vėl tai priimamas kaip geras būdas nu, nusiųsti lėšas ten, kur jų labiausiai reikia. Kita vertus, reikia užtikrinti, kad tikrai tos lėšos pasiektų, pavyzdžiui, moteris, jeigu jos vadovauja namų ūkiams. Taip pat reikia įsivertinti, kas vyksta, tarkime, šalyse, kur vaikai galbūt yra namų ūkių vadovai. Kaip tuomet užtikrinti, kad jie tas lėšas gautų, nes, tarkime, E, konfliktinėse situacijose gali būti, jog vaikai nebeturi tėvų, galbūt seneliai padeda juos prižiūrėti, tačiau iš principo vieni vaikai yra atsakingi už savo brolių seserų auginimą. Taigi reikia tik užtikrinti, kad tie pinigai tikrai pasiektų tuos, kam jų labiausiai reikia. Bet manau, kad tai yra metodas, kurį verta tyrinėti toliau. Ir daug NVO iš tikrųjų būtent tą ir tiesiai daro, ypač humanitarinių problemų kontekstuose. kaip vertinti pažangą. Taip, jūs tikrai esate teisus. E, alternatyvos tarsi nejuda pirmin. Kodėl? Na, tema labai sutinga ir dabar turbūt neužtektų laiko šį rytą e, to išsamei aptarti. per pasus 50 metų ekonomikos formavimosi būdas vedė prie to, kad e, vis tik gale susitelkė nedaugelio žmonių rankoje, mažame ratelėje. Ir ta gale nebūt, ne visuomet ir nebūtinai yra išrinktų politikų ir mūsų atstovų rankose. Labai dažnai gale iš tikrųjų yra verslo didžiųjų vadovų rankose. Kodėl? Todėl, kad nuo jų priklausome, kad būtų galima kurti BVP ir užtikrinti nuolatinį augimą. Jie užtikrina mums augimą ir būtent pagal tą augimą mes matuojame mūsų sėkmę. Ir tuomet jų su, sukaupta gale reiškia, kad jie gali labai paveikti politiką. Ir tai taip pat reiškia, kad jiems yra, kad yra jų interesas, jog ir toliau būtų BVP laikoma svarbiausiu rodikliu, vertinant pažangą, ir jie nenori įtraukti kitų rodiklių. Tai čia turbūt reikia didžio pokyčio. Žinau, kad jūs užsimate taip pat ir šimčių skatinimu. Čia tikrai reikia rimto lobizmo, kad būtų galima užtikrinti, jog išrinktieji politikai, vyriausybės skirtų didįjį prioritetą tam, kas yra svarbiausia. Ir tai svarbiausia yra žmonių ir planetos gerovė. Yra alternatyvių matavimo būdų įvairios valstybės narės e, naudoja įvairius gerovės indeksus. Juk neklystė, pavyzdžiui, turi tokį e, rinkinį rodiklių, EBPO panašų naudoja indeksą, Europos komisija taip pat, Suomija, Belgija, Švedija, Niderlandai, įvairios valstybės narės naudoja kitokius indeksus. Tačiau vis tik turint galvoje, su kokiu spaudimu susiduria vyriausybės, jos tos e, rodiklius nors renka, bet jų nebepanaudoja savo politikos sprendimuose. Kągi reikėtų, reikėtų suderinti tos gerovės rodiklius, kad būtų galima palyginti jos tarpusavyje ir paskui reikia jais remtis, priimant politikos sprendimus. Kaip jūs sakėte, e, kad tai, ką matuojame, lemia paskui mūsų politinius sprendimus galbūt kada nors kitą kartą turint daugiau laiko būtų galima išsamiau apie tai pakalbėti. Toliau. Pone Tobė, dėkoju, kad mane pavadinote mandage. Turbūt pirmą kartą po savo pristatymą buvau pavadinta mandage. Dažniausiai visi skundžiasi, kad esu provokuojanti ar sudėtinga kalbėtoja. Tad labai malonu man girdėti. Jūs žinoma teisus, klimato kaita, migracija, žalėsis kursas be abejo labai svarbus klausimai, kurie kyla aukštyn politinėje darbo tvarkyje, bet ypač kalbant apie klimato kaitą ir aplinkos, aplinkos situacijos prastėjimą, tikrai svarbu, kad šie klausimai kiltų aukštyn politinėje darbo tvarkyje ir tikiuosi, kad ir parlamentas toliau parems jų svarbą. Tačiau ko mes dar norėtume, tai kad klimatui skiriamos lėšas būtų papildomos lėšas. Taigi mes jau seniai E, raginame, kad būtų skiriamas papildomos lėšos kovas klimato kaita, tačiau į tai nebuvo atsižvelgiama. Nes dabar matome, jog iš to pačio biudžeto bandoma vis daugiau patenkinti skirtingų poreikių. Bet vis tik, planeta yra tik viena. Ir jeigu jos neapsaugosime, tai blogai bus visiems. Ir naujienos yra vis blogesnės ir situacija vis skubiai prastėja. Vis skubiau prastėja. Tad tikrai labai svarbu investuoti klimatą. Taip pat tai siejasi ir su neligybė. Be abejo, tvari ekonomika taip pat siejasi su šiais klausimais. Būtent todėl ir raginau jūs, kad laikytis toliau įsipareigojimo darybose, kurį savo išsikelti, kad 45 procentai biudžetų bus skiriamas e, su klimato kitos jums klausimams. Toliau, migracija. Labai dažnai šis klausimas yra vertinamas negatyviai. Dažniausiai kalbama ne apie teisėtos migracijos kelių kūrimą, o apie tiesiog migrantų stabdymą, kad jie netvyktų. Mes nenorėtume, kad būtent tam būtų skiriami su vystumoji bendrabėjimus jie pinigai. Toliau. Kėlėte klausimą dėl deramo stropumo privačiame sektoriuje ir žmogaus teisų bei aplinkosaugos standartų įtraukimo. Na, aš kiek iš kitos pusės vertinčiau. Čia turbūt kalba yra ne apie išankstinės sąlygas, bet tiesiog apie teisės laikymasi, įstatymų laikymasi. Yra jau tie standartai, jie yra teisėje, jie yra kaip įstatymai ir jų turi būti laikomasi. Tuomet niekada ir niekaip neturi būti taikomasi su tuo, kad verslas kenkia žmogaus teisėms, darbininkų teisėms, negerbė teisių ir su tokiu verslu neturi būti dirbama. Taip pat su verslu, kuris kenkia aplinkai. Todėl svarbu atidžiai stebėti privatos sektoriaus veikėjus, su kuriais bendradarbiavimai, ypač jeigu jie gauna vystimosi paramos lėšas. Nes mes turime atsiskaityti mokesčių mokėtojams už tuos pinigus, todėl turime užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos tinkamai. Taigi, bendraukime su verslu, kuris e, užsima tvarę praktiką ir žaginkime verslą tai daryti, nes be abejo visi turime sutikti, kad verslas yra būtinas tvarios plėtos tiklų pasiekimui. Atsiprašau, e, jei gali, man čia pakomentuoti, dėkoju pirmininkė. Na, aš palaikiau tai, ką jūs sakote apie verslą, tačiau klausimas man buvo platesnis apie spaudimą vystamam bendarbiavimui. E, atkreipti kuo daugiau dėmesio į žmogaus teisės ir aplinką. Ir tai veda prie naujų sąlygų kelimo šiai paramai. Ir mums tai yra, na, dilema, nes mes tikrai norime rūpinti žmogaus teisėmis ir aplinką. Kita vertus, tai veda prie tam tikro poveikio išvystymo bendravimo pusės. Ir yra vis tik e, argumentų, kad reikėtų mažiau reikalauti sąlygų ir daugiau žiūrėti, ko nori mūsų šalis partneris ir mažiau jiems kelti sąlygų. Taigi tai buvo platesnis klausimas, o ne tik apie privato verslą. Bandžiau tokį klausimą jau iškelti, atsiprašau, jeigu nebuvo aišku. Jeigu gerai supratau, turbūt jūs kalbate apie paramą biudžetams, o ne privatų sektorių ir ne apie tai, kaip investuoja privatus verslas pagal vystomą bedarbėm paramą. Na taip, tikrai diskusija ši jau yra labai sena ir e, nuomonės įsiskiria mūsų visuomenėje, tikrai labai išsiskiria. Mes visuomet laikomės pozicijos, kad jeigu numatomos privalomos sąlygos, reiškinčios, jog nebus remiamas biudžetas, jeigu yra žmogus teisų pažeidimų, tai prie ko tai veda? Prie to, kad žmonės nukečia dar labiau, nes jūs nebe, neberemate nei švietimo sistemos, nei sveikatos apsaugos sistemos, nei kitų sistemų. Ir čia iš principo yra, na, tiesiog keli blogi pasirinkimai. Reikia rinktis tarp blogų variantų. Ko mes norėtume, tai kad e, būtų geriau stebima, kaip tos biudžeto paramos lėšos naudojamos yra. Nes kartais atrodo, kad tos lėšos tarsi patenka juodąją skylę. E, ne visuomet lengva atsekti tas lėšas. Pavyzdžiui, NVO atveju galima iki paskutinio cento atsekti, ką daro NVO. Tačiau, kalbant apie šalį, kuri gauna paramą biudžetui, to tokio nėra atsakamumo. Tad manau, reikėtų didinti atsakamumą. Kita vertus, pavojus kyla, jeigu sakysime, kad pinigų visai neduosime. Nes vis tik turėkime galvoje, kad pažeidimai yra nevienodo lygmens. Ir tikrai nėra niekur pasaulyje visapusiškai iki galo gerbiamo žmogaus teisės. Niekur nėra jungtinių tautų konvencijos iki galo gyvendintos. Tuomet kila klausimas, kur yra ta riba. Ir, na, galbūt reikėtų nesusijęti iškaitinių sąlygų būtent su šiuo klausimu, bet ir kitų įrankių, kitų priemonių. Galima mm, užtikrinti partnerystės ir kitais būdais stebėti, kad būtų laikomas žmogaus teisės. Tikiuosi, tai atsako jūsų klausimą. Toliau jūsų klausimas. Tikiuosi, kad gerai supratau. Taip pat ir tiesą sakant, sunku įskaityti, ką pasižymėjau. Taip, matau žodį dialogas mes ragintume jūs, kaip parlamento narius, vesti dialogą su visais, kiek tik įmanoma. Kuo labiau galite paremti parlamentą, plėtinę visuomenę kitose šalise, ypač marginalinės grupės, tai pavyzdžiui, moterų organizacijas, e, vietinių gyventojų čia buvo organizacijas, e, asmenys su negale. Kuo labiau tai galite tai paremti ir savo darbę čia, ir lankydamės tas šalis, tuo bus geriau nes visur matome, kad mažėja erdvės plėtiniai visuomeniai. Taip pat svarbu remti ir akademikus, žurnalistus. Kuo labiau sitrauksite, tuo jums bus geriau, tuo, tuo visiems bus geriau, nes tai tuo, tuo labiau padės į, užtikrinti žmogaus teisės. Žinoma, turint galvoje klimato kaitą, gal reikia daugiau ne tik lankytis vietoje, kiek bendrauti šiolaikinėmis technologijomis, bet bet kuriuo atveju reikia tikrai paremti žmonės, kurie dirba vietoje, tad tikrai raginu bendrauti ir bendrauti su visais, kiek įmanoma. Ir taip pat raginčiau jūs užtikrinti, kad komisija ir išorės veiksmų tarnyba taip pat prašytų ir reikalautų, kad jų delegacijos bendrautų su visa plėtinė visuomenė, taip pat su žurnalistais, akademikais, kad e, būtų galima užtikrinti, jog bus pasiekta tvarios vystimos tikslų ir būtų aišku, kaip to padaryti. Pavyzdžiui, vis tik e, plėtojant politiką vyksta konsultacijos dėl to, kaip tai daryti tvariai, ar tarkime, kai siekime gerinti žmogaus teisės, reikia siekti, kad būtų konsultacijos, kurios vyksta, būtų kuo platesnės ir kuo daugiau trauktų suinteresuotų šalių. Yra parengta įvairių kelio gairių, kaip bendrauti su pilietinė visuomenė. Mes džiaugiamės, kad yra rengiamos gairės, tačiau ne visuomet tuos, tos gairės yra pakankamai gerai gyvendinamos. Kartais trūksta išteklių, na ir įvairių priešių. Bet kuriu atveju ragintume jūs, kiek įmanoma, daugiau paspausti institucijas, kad delegacijos tikrai padarytų daugiau ir labiau bendrautų su plėtinė visuomenė. Dėkuoju. Thank you. Uh, okay, we have one last. Ačiū, turime dar paskutinį klausimą. Ar bentelė. Ačiū, kad pavėlavau, bet mane įkvėpė jūsų pasisakymas ir Tomo klausimas, nes turiu pasakyti, turiu e, žvelgiu iš to paties požiūrio taško, nes dirbu su E, klausimų, koks yra ryšys tarp aplinkos apsaugos ir e, visamosios pagalba. Aišku, mes turime žaliai kursą ir yra atskira dimensija skirta vystamai pagalbai. Jeigu žvelgtume į NVO landšaftą, tai Ar nemat, ne, nemanote, kad aplinkosauginės NVO gauna daug, susilaukia daugiau įtakos dabar? Ar grinai tos e, aplinkosauginės NVO netampa ir e, e, aplinkosauginės ir įstamosios pagalbos NVO, ar nėra tokio pokyčio, ar jūs nejaučiate? Ar nemanote, kad, kad yra reikalavimai iš politinės pusės rūpintis naujais reikalais ir, ir taip pat ar nematote, kad yra naujų lėšų taip pat skiriama šiems naujams aspektams. Parlamente kalbėjome apie tai, kad mūsų pokalbis būtų labiau toksai interaktyvus per plenarinę sesiją, todėl aš norėčiau paskalbėti kartu su visais, ne tik jums klausimą užduoti, nes jūsų klausimas iškėlė įdomų aspektą, Hildegard taip pat, ir Martino taip pat klausimas, ir jis susijęs su mano klausimu fundamentalus klausimas yra, kas yra vystomasis, vystimasis, ar matome, kad, nematome, kad yra tam tikrai įtampa tarp aplinkosaugos ir vystimosi. Ir Martinas panašiai kiek klausimas apie sąlygas dėl žmogaus teisų ir aplinkosaugos klausimų. Ar tai nesikerta su skurdo mažinimu, tokiu vystimosi suprant, supratimu. Ir manau, kad reikėtų nutolti nuo tokio dvinario mąstymo vystimasis yra savokas susijusi su skurdo mažinimu ir pajamų žmogui klausimą. Ir turbūt reikėtų aptarti dar mums, ką tai reiškia vystimasis. Aš suprantu, kad tai nėra vien tik tai pajamos vienam žmogui. Negalima vertinti vien tik tai tai taip šio klausimo. Būtų naudinga jeigu išlaikysime tokią dvinarę opoziciją mūsų galvose, tai reikia turbūt galvoti holist, apie holistišką vystimosi savoką, kas iš tikrųjų reikštų tvarų vystimasi, kur e, čia priklauso taip pat ir žmogaus teisų klausimai ir taip toliau. Man atrodo, kad e, ši tokia takoskyra vis dar e, yra fone visų diskusijų. Galbūt mūsų komitetas galėtų apie tai mm, daugiau padiskutuoti. Charles Giorans. Ačiū norėčiau mm, grįžti prie jūsų atsakymo, kurį jūs patikėte dėl finansavimo skirto klim, kovai su klimato kaita. Aš visiškai sutinku su jūsų nuomonė, kad reikia papildomų lėšų, kad galima būtų reaguoti į klimato kaitą. Mes jau diskutuojame jau seniai, tiek kiek aš esu šiame komitete. Ir čia dauguma mūsų e, palaiko tokią nuomonę kaip ir jūsų. Bet galima daryti viską, ką norime, bet pasimis narės tam priešinasi. Kol turtingesnės šalis, tuo jos nenoriau reaguoja tai. Ir aš e, tikrai galiu tiesiai tai pasakyti. Mes bandome argumentuoti viską taip. Klimato kaitos prasme reikia investuoti į naujas technologijas. E, yra skola besivystančioms šalims, kurią esame sukaupę e, iš senesnių amžių. Ir sukurdami fondą, kad būtų galima reaguoti į vis visų šalių poreikius. Ir iš dalies e, tas fondas e, finansuojamas iš tų pinigų, kuriuos gavome išnaudodami besvystančias šalis. Ir dabar mes e, bandome, skiriame tas lėšas besvystančiams šalims. Gūja atstovas, dabar prašom. Ačiū. Mane ypač domina pastaroji diskusija, diskusija vykusi vakar koordinatorių posėdėje, kai kalbėjosi kartu aplinkosaugos ir vystimosi komitetas. Kadangi visi kalba dabar apie aplinką, apie naują žalį kursą ir apie tai, kaip, kaip visą tai įtakoja mūsų politiką, tai man kyla konkretus mm, klausimas ir mūsų frakcija kyla klausimas, kaip tas ekologinis, ekologiniai pokyčiai šiaurėje daro įtaką pietam, piet, pietiniams šalims. Labai dažnai kalbame apie ekologinę pertvarką šiaurėje, bet tie pokyčiai, pavyzdžiui, elektromobiliai ir taip toliau, e, kuriama išnaudojant pietų šalių iš, išteklius, kuomet uh, naikinamos, greunama visuomenė, bendruomenės, pažiūrimos žmogaus teisės ir tai tik tai didina krizę. Ekologinės pertvarkos savokoje, ekologinės pertvarkos savokoje reikia patalpinti taip pat ir teisingumo ir vystimosi klausimus. Ir aš čia vystimasi vertinu ne tik kaip BVP augimą. Turime suvokti, kokį poveikį mūsų politika daro pasaulio šalims pietinėme pusratalyje. Tai yra labai svarbus klausimas. Europos verslas, kuris pažinėja žmogaus teisės visame pasaulyje, yra nerima keliantis dalykas. Tai būtų įdomi diskusija, galbūt galėtume surenkti ir klausimus šią temą. Mes diskutuojame <clears throat> su kitais komitetais apie tokius <clears throat> esminius elementus, bet nemanau, kad galime atsijėti ekologinės pertvarkos savoką nuo vystimosi savokos. Manau, kad jūsų keliamas klausimas yra labai svarbus. Labai dažnai kai kurios frakcijos net nenori apie tai kalbėti. Apie tai, kaip mes uh, keliame sąlygas e, visomai pagalbą, kad galėtume kontroliuoti migraciją. Tai yra labai svarbu ir Afrikai. Na, o dabar manome, kad klimato migracija auga ir ateityje ta situacija tik tai bus svarbesnė. Neturėtume kalbėti vien tik tai apie sąlygų kelimą vystamai pagalbai teikti ir kontroliuoti migraciją. Manau, kad turime kurti teisėtus kanalus visiems pasiekti Europą, nes šie reiškiniai nesustos ir viskas priklausys nuo to, kokį atsakymą pateiksime. Ar, ar pateiksime teisingą atsakymą ar autoritarinį atsakymą. Man atrodo, kad tokia banga stiprėja ir parlamente, ir e, mūsų visuomenėse. Silvana Gonsalės, socialistų frakcija. Ačiū, ponia Koks malonu su jumis susitikti čia mūsų komitete. Žinoma, manau, kad svarbiausias klausimas yra, kaip žvelgsime į klimato migraciją ir kaip žvelgsime į klimato pabėgėlių klausimą. Į tai negalima reaguoti vien tik tai aplinkos saugos prasme. Mes norime parengti savo, pranešimą savo iniciatyvą šiuo klausimu. čia yra problema, nes daug kas mano, kad čia tik tai aplinkosauginis klausimas, bet kiti mano, kad čia yra horizontalesnis klausimas susijęs su tuo, kaip apskritai apsaugoti žmonės migracijos srautų atvejais. Ir reikalingas tam tikras apsaugos mechanizmas. Žinoma, Niekas nenori pažinėti, nutraukti Ženevos konvencijos taikymą, bet reikia kalbėti ir apie lygiai grečią apsaugą šalia Ženevos konvencijos. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie tai, kur, e, nuo, nuo, nuo ko reikėtų pradėti diskusijos parlamente. Galbūt galėtume parengti rezoliuciją raginančią komisiją kažką daryti, ar e, išreikšti parlamento poziciją, kaip perėti prie žmonių apsaugos, prievartinės migracijos atvejais ar kokius mechanizmus reikėtų taikyti. Mes esame didžiausia bendradarbiavimo organizacija pasaulyje ir turime tam tikrą galę. Vakar, vakar diskutavome apie vystamosios pagalbos ir vystamojo bendradarbiavimo veiksmingumą. Norėčiau išgirsti Jūsų nuomonę apie tai. Dominik Bild. Ačiū pirmininkė. Prieš keletą minučių jūs sakėte, kad e, nuvykus į mes vykstančias šalies reikėjo susitikti su kaip galima daugiau žmonių. Mes nesnei lankėmės Etiopijoje ir susitikome su daug žmonių, su, e, su, su, e, su nevyriausybinėms organizacijomis. Mes uždavėme jiems klausimus. apie tai kalbėjome su žmonėmis, kurie baisėjosi tuo, kas vyksta. E, e, po dešimties metų gali būti, kad problemos bus tokios pačios kaip ir dabar. Ar negalim padaryti spaudimo vyriausybėms, kad e, galiausiai baigtųsi tokia situacija? Aš norėčiau dar iškelti net kitą klausimą, atsiprašau tik tai, kad pavėlavau į šį posėdį. Išpoliai prieš humanitarinės darbuotojus Aš kėliau šį klausimą prieš šios kadencijos pradžioje ir išgirdau atsakymą, kad taip, dalis pinigų skiriama tam, kad e, apsaugoti tos žmonės. Thank you, and I will give uh, the floor. Ačiū dabar žodį Taniai Koks atsakyti tuos papildomus klausimus. Ir sudalyvauti šioje diskusijoje. Taip, labai ačiū visiems. Aš Briuselėje jau dirbu daug metų, 15 metų. Ir pirmą kartą matau tokią gyvą diskusiją, kuomet mes susijame labai įvairias temas ir klausimus. Matau, kaip diskusija pasistumėjo bėgant metams ir labai noriu padėkoti Jums už erdvės tokiai diskusijai sukūrimą. Nežinau, ar sugebėsiu atsakyti kiekvieną klausimą, kiekvieną komentarą, nes čia iš tikrųjų prasidėjo tikras pokalbis, aišku. Yra tam tikra įtampa ir pokyčiai dėl to, kam skiriami pinigai, nes puodas, aišku, yra ribotas. Aš sutinku su ponu Gerensu, dėl to, kad jūs sakėte, kad valstybės narės nenori skirti daugiau lėšų. E, matome tai per darybas, nes bandome e, siekti valstybės narės skirtų daugiau pinigų, bet nėra tokio noro. E, mes skiriame 2 trilijonus eurų bankams gelbėti, bet kai norime sukurti sanglaudos fondą, kad būtų pokyčiai sąžiningi, tuomet e, norai tie skirti lėšų mažėja. Tai aš norėčiau paraginti visus, e, mes tai darysime būtent spausti valstybės narės, kad jos išlaikytų savo e, įnašų lygį. Mūsų organizacijoje, kaip ir jūs, e, mes vis daugiau dėmesio skirime klimato kaitai, bet mes nesame čia ekspertai, mes dirbame su mūsų sąjungininkais. Kai kurios aplinkosauginės organizacijos yra mūsų nariai, pavyzdžiui, Pasaulio gamtos fondas, bet mes tiesiog bandome bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, kad mes suformuotume tinkamą poziciją ir mes remiame vieni kitus, nes mes nenorime skurti tam tikros įtampos tarp mūsų skirtingų organizacijų ir nenorime, kad kažkas tai bandytų laimėti. Norime, kad visiems būtų naudingi alijansai, kuriuos kuriame. dirbant su aplinkosauginiais ir e, vystimas klausimais, aš tai turime nutolti nuo tų dvinarių koncepcijų, nes iš dalies dėl to, kad yra daug ryšių tarp visko. Ir kai pradame kalbėti apie migraciją, matome, kad kiek yra daug ryšių tarp visų dalykų. Galima kalbėti ir apie priekybą, saugumą, žemės ūkį. Kiekvienas dalykas yra susijęs su kitais. Bet neįmanoma dirbti su visais klausimais, bet tai, bet tai yra tvaraus vystimosi politikos suderinimo klausimas, grožis jeigu galėtume visi dirbti vieną kryptimį ir sieksime vienų tikslų visos institucijos, tai turėtume pasiekti iš principo vystimosi tikslų. Tai aišku, nėra vien tik tai susijęs su skurdo mažinimu. Prieš daug metų buvo vykdoma kampanija susidoroti su skurdu, dabar mes žengėme jau toliau ir kalbame apie tvarų vystimąsi ir žmogaus teisų įgyvendinimą ir tam turime labiausiai skirti dėmesio. Būtent mes manome, kad reikia užtikrinti, kad ekonomika būtų pažangi ir kad ekonomika kurtų gerovę žmonėms ir planetoje ir padėtų realizuoti žmogaus teisų gyvenimą. Tai yra ekonominė sistema, yra viso ko širdis kartu su politinė sistema. kai jūs, Migelį, kalbėjote apie šiltinės technologijas, kurios kuriamos pietų sąskaita. Galėt, reikėtų kalbėti ir dar apie vieną dalyką, apie atliekas. Nepakankamai apie tai kalbame taip pat, o ši problema yra didžiulė. Europos šalis dažnai tiesiog eksportuoja savo atlikas, ar jos būtų pavojingos ar ne, į pietinės šalis, šalis partneris. Girdėjau puikią istoriją, e, nors nepatikrinau jos tikrumo, vakar tiesiog išgirdau tą istoriją, kad atrodo Malazija e, vieną valstybę narę, kurios neįvardinsiu, gražino tiesiog pilnus tankerius atliekų, kad pasiūstų aišku signalą. Atsiprašau, mes nesame jūsų savartynas, nebesame toks savartynas. Aš tikrai norėčiau tokius atvejus skatinti. Norėčiau, reikėtų pasitikrinti, ar ši istorija tikra, bet e, yra sveikintina. Dėl ryšių tarp, e, ryšių tarp migracijos ir klimato pabėgėlių, na, apie tai kalbėjome Monika ir anksčiau, žinau, kad jūs tai labai domina ir aš norėčiau pasikalbėti apie tai parlamente plačiau, bet taip pat sakyčiau, kad tai ne vien tik tai dėvė komiteto tema, ryšiai tarp klimato ir e, aplinkosaugos. E, kas atsakingas už humanitarinę pagalbą. E, jūsų komitetas. Ai, taip pat ir saugumo ir gynybos pakomitetis. Čia mes turime ieškoti ryšių, kalbėti apie pabėgėlius kurie atsiranda dėl konfliktų ar klimato kaitos, nes visą tai yra susiję, kuo labiau klimatas keisis, tuo daugiau bus konfliktų. Tai yra užburtas ratas. Ir e, norėjau pasakyti, kad šis pokalbis šiame komitete turi tęstis. Tikrai tai būtų sveikintina. dėl jūsų klausimo, kaip padėti pabėgėliams ir e, tarnės pagalbos darbuotojams. E, džiaugiuosi, kad jūs sutikote su tais žmonėmis labai gerai. Mes tikrai ragintume visus parlamento narius palaikyti kontaktus su organizacijomis, kurios padeda įvairiausiams gyventojų grupėms. Jeigu norite, aš galėčiau uh, suvesti jūs su kolegomis, kurie dirba su e, išpalių prieš humanitarinės pagalbos darbuotojų klausimais. E, aš žinau organizacijų, kurie, kurios užsieima tais klausimais ir galėčiau mielai jūs suvesti su organizacijos Voice e, direktoriumi, jeigu norite. Ačiū. Manau, kad ši diskusija buvo puikiai. Ir aišku, mūsų komitetas tikisi ir toliau tęsti šį dialogą, bet dėkoju nariams, kurie dalyvavo šioje diskusijoje šiandien. Ačiū. No, Pirminkė, dėl tvarkos. It's question times. Uh, no questions were tabled. We have any other business? Does anyone have any other business? And of course, I would like to, to say, as chair of the, the committee. Uh... Aš kaip pirmininkas norėčiau pasakyti, kad šiek tiek liūdna nu, man pasakyti asmeniškai. Aš e, girdėjau, kad Martinas ir Eli paskutinį kartą dalyvavo mūsų posėdėje, mūsų komitete. turiu pasakyti, kad tikrai man patiko dirbti su jumis ir kolegoms manau, kad taip pat manau, kad jūsų frakcijos turėtų didžiuotis jumis, jūs tikrai buvote aktyvūs nariai šiame komitete. Aišku, kad mums jūsų truks plačiaja prasme, bet jūs vis tiek liksite mūsų artimiausi kaimynai, aišku, keista vadinti jūs kaimynės, bet taip jau yra tikrai mums jūsų truks. E, asmeniškai galiu tai pasakyti ir trūks mums jūsų ir parlamento darbe. Tikiuosi, kad e, sustiksime su jumis ateityje ir palaikysime mūsų ryšius. Dabar jums žodis, ponė Martinai, prašau. Ačiū, ponė Tobė. Taip, labai keistas ir liūdnas jausmas, kadangi čia yra mūsų paskutinis posėdis. Dėkoju Jums už Jūsų pirmininkavimą ir paramą. Ir protokolą noriu pasakyti, padėkoti ir sekretariatui už visą darbą ir politikos patarėjus, pavyzdžiui, Kristinai ir komisijai. Parlamentinis procesas yra labai įdomus, aš esu dirbęs Westminsterėje, bet čia yra daug išsamesnis, daug įdomesnis procesas negu mūsų nacionalinėme parlamente. Daug ko galima pasimokyti iš Europos parlamento ir ta patirtis nusivešime atgal į Britaniją. Noriu padėkoti ir kolegoms Sarai, ir pono Geranso išminčiai ir patirčiai. Jūs tikrai dar ilgai naudositės jo patirtimi. Aš noriu padėkoti labai išskirtiniai žmonių grupiai, kuriems nepakankamai kartais padėkojame. Ponas Martinas dėkoja vertėjams. Jūs dirbate neįsivaizduojamą darbą, kartais turbūt nesuprantate, ko, kiek jūs esate dažnai iškalbingesni negu daugumo politikų. Labai ačiū ir jums. Alex. I'd also like to... Elis. Na, aš labai trumpai ir širdingai noriu padėkoti visiems nariams, patarėjams, komisijos darbuotojams, sekretoriatui tikrai man buvo džiugu dirbti šiame komitete, nors ir buvau pakaitinė šiame komitete. Aš toliau dirbsiu tarptinio vystimosi srityje ir toliau. Ir mūsų keliai tikiuosi susikryžiuos dar. E, tikrai dar turime daug darbų. Ir pagaliau mano paskutinė mm, renginys, kuris susijęs su vystimusi, tai yra mano renginys yra pietų skirtas lėšų pervedimams ir noriu pakviesti visus ateiti į nemokamus pietus ir e, išklausysime tikrai puikių kalbėtojų, e, Europos piliečių atstovų dirbančių Junktinėje karalystėje. Tikrai noriu padėkoti Jums visiems. Ačiū pirmininkė. Uh, item 17, next meetings on, on the... 17 klausimas, kitas posėdis vasario 17 dieną nuo 18.30 ir 18 vasario nuo 9 iki 12.30. O dabar posėdis baigiamas.